committee's. Siūlau pratesti komiteto posėdį. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas šį rytą yra pirmininko pranešimai. Visų pirma, noriu Jūs informuoti, kad Jums šį rytą prireiks balsavimo kortelių. Noriu taip pat pranešti apie sprendimus, kuriuos prieėmė koordinatorių posėdis. Pone Ferrera buvo paskirta pranešėja dėl naujo prašymo panaikinti pono Uspaskicho imunitetą. Ponas Chrysogonos paskatas pranešėjų renkti pranešimą dėl prašymo atšaukti pono Marijų Pintų imunitetą. buvo nuspręsta surenkti bendrą jūrį ir intą komitetų klausimą skirtą transatlantiniai investicijų ir prekybos sutarčiai, ypač kalbant apie e, investuotojų ir e, valstybės, kurioje jie investuoja ginčius, surenkti šį renginį 2015 sausio 19-22 dienomis taip pat kalbėti apie tame klausime apie administracinės procedūras galiojančias ES ir Junktinėse valstijose. Taip pat buvo sutarta surenkti e, mūsų komiteto delegacijos išvyką į Latviją e, ir numatyti tik vertimą anglų ir latvių kalbomis. Ir toliau periname prie 14 darbo tvarkės punkto tarybos reglamento 1346 brūkšnys 2000 dėl bankroto bylų dalinio keitimo. Žodį norėčiau suteikti pranešėjai ponui Zviefkai. Ačiū, ponė pirminkė. Norėčiau dar kartą prieš balsavimą padėkoti kolegoms už sėkmingą bendradarbiavimą rengiant šį pasiūlymą. Bankroto bylos, bankroto procedūra yra labai sudėtinga, tai apima ir darbdavių, ir darbuotojų įsipareigojimus. Todėl parlamentas uh, nagrinėdamas šį e, pranešimą siekia ypač užtikrinti darbuotojų teisės e, įmonėse, kurioms pradėta bankroto byla. Darybos su taryba nebuvo lengvos, bet trišalėse, trišalėme dialoge visi uh, siekė konsensuso ir mums pavyko susitarti. Parlamentas gynė savo poziciją. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams bei mūsų partneriams taryboje ir komisijoje. Ačiū. Ar kas nors turi kokių pastabų? Jei ne, tuomet periname prie balsavimo. Balsuoti pradedame.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 politinės frakcijos turėtų suskaičiuoti, kiek narių balsuoja kiekvienoje frakcijoje. Can, can you cancel it and we'll begin from scratch then? Yeah. Uh, so we will, we will try once more. Pabandysime dar kartą. Balsuokime iš naujo. Prašau. Only 21 can do it. On, uh, according to secretariat, only 20. Sekretariatas uh, sufleruoja, kad balsuoti gali tik 21 narys, o kol kas balsuojančių yra 23. <laughs> Who was in the country?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 Toliau penkioliktasis punktas. Peticijos dėl ankstyvo išeimo į pensiją sistemų panaikinimo Vengrijoje. E, balsuojame keldami rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta, ačiū. Penkiol... Šešioliktas punktas atidėtas. Septynioliktas. Dėl dvide... iš karto prie 23 punkto. Atsiprašau, dėl visko kartu, dėl visų pake, pasiūlymų pakeitimų kartu balsuojame, balsuojame elektroniškai ir balsuoti pradedame. Vėl balsuoja 23 nariai. Socialistų frakcija balsuoti gali tik 6, o balsuoja šiuo metu 8. Still one too many. Three greens left. One green should not vote. Only two uh, greens. Uh, then then uh, with the greens everything is okay? Ar žaliųjų balsuoja tik tiek, kiek gali balsuoti? Vis tiek dar yra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 Ačiū pritarta. 24. Punktas. Žodis suteikiamas pranešėjai poniai Redai. Ačiū. Tai pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl pranešimo, e, dėl infosok direktyvos, dėl tam tikrų E, autorių teisų aspektų. Norėčiau pristatyti numatomą e, darbų tvarkaraštį ir e, trumpai pristatyti pranešimą. Palūkėsiu, kol salėje bus taps stiliau. Infosok direktyva buvo patvirtinta prieš 13 metų, siekiant suderinti kai kurius autorių teisų aspektus ir atsižvelgti į skaitmeninės visuomenės tendencijas. Šiame pranešime norėčiau aptarti, kokiu mastu ši direktyva, šiai direktyvai pavyko pasiekti šio tikslo, suderinti aspektus teisės aspektus praktikoje valstybėse narėse ir kaip sekėsi spręsti problemas susijusias su konkrečiamis teritorijomis ir autorių teisų įgyvendinimu tose teritorijose. Taip pat noriu pasigilinti į tai, kaip technologinė pažanga aplenkė infosok direktyvą. Kai kurie sprendimai jau dabar atrodo pasenę. Pavyzdžiui, kalbant apie bibliotekose galiojančias taisyklės ir galimybę susipažinti su knygomis bibliotekų patalpose skaitmeniniu pavydalu. Infosok direktyvoje minimos technologijos, pavyzdžiui, CD-ROM jau šiandien yra nebeaktualios ir per praėjusius 13 metų atsirado naujų e, vartotojų ir dėl to taip pat kyla iššūkių šiai direktyvai. Taip pat noriu panagrinėti, kokio, kokioms interesų grupėms ši direktyva yra svarbi ir ka, kokios išvados paskelbtos po komisijos surenktų konsultacijų. Pavyzdžiui, noriu kalbėti apie inovatoriškas paslaug, paslaugas skaitmeninėje rinkoje, taip pat e, teisių suteik, apie teisų suteikimą naudoti kai kuriuos e, sukurtus darbus. Tiek bendrais brožais apie būsimo pranešimo turinį. E, Dabar dėl darbų tvarkarašiui. Pirmąjį dokumento projektą tikiuosi pristatyti sausio viduryje. Teks dokumentą parengti per trumpą laiką ir tai reiškia, kad komisija išsikėlusi taip pat gana ambicingą darbo atvarkę šio pranešimo, šio teisės akto rengimui Galbūt šis teisės aktas pasirodys 2015 vasarą. Todėl tikiuosi, kad komisija pateiks naujas informaciją apie numatomą darbų planą, kai bus rengiamas šis dokumentas, gal tai įtraukta į komisijos 2015 e, veiksmų planą. Siūlau pakeitimus e, teikti iki vasario vidurio komitete ir numatyti svarstymą vasario pabaigoje ir galbūt tvirtinti šį pranešimą jūri posėdėje kovo mėnesio, o plenarnėme posėdėje e, balandžio arba gegužės mėnesį. O tuo tarpu parlamento e, dokumentų rengimo tarnyba rengia poveikio vertinimą. Ne tik šios direktyvos, bet viso autorių teisių e, įstatymų rinkinio. Ir tokio poveikio vertinimo rengimas užtruks bet ten bus aptartas įvairių autorių teisės ir ties direktyvų poveikis, nes kitais metais komisija pateiks daugiau pasiūlymų šią temą. Tikiuosi sėkmingai dirbti su šešėliniais pranešėjais visų e, frakcijų ir tikiuosi aktyvių diskusijų dėl autorių teisų, dėl infosok direktyvai kylančių iššūkių. Pirmininkas, ačiū. Dabar turime e, laiko diskusijoms. Pone Hannibal, ačiū. Ačiū Redai už šį išsamų pristatymą. Manau, kad tik, tikrai naudinga imtis šio teisės akto ir apžvelgti, kaip jis buvo gyvendinamas. Mm, nagrinėjame sritį, kurioje pokyčiai ateina labai svars, sparčiai ir tai susijęs su iššūkiais. Dar prieš keletą, vos prieš keletą metų vyko daugybė e, pokyčių, pavyzdžiui, e, pasikeitė bibliotekų pobūdis, taip pat atsirado e, skaitmeninės knygos, taip pat pasikeitė muzikos klausimosi įpročiai, Žmonės atsisiunčia skaitmeninės skaitmeninės kopijas internetu, o rečiau perka e, plokšteles ir kompa kompaktinius diskus. Ir renkti teisės aktus šiai sričiai nėra paprasta. Manau, kad bus labai naudinga apžvelgti tai, kas e, nuveikta šioje srityje ir atsižvelgti į technologijų pažangą ir nuspręsti, kaip, kaip spręsti šiuos klausimus. Manau, kad nagrinėjant šį pranešimą ir taip pat ir kitus pranešimus reikia nepamiršti kai kurių principų, išsiaiškinti, kaip buvo gyventinama direktyva ir apsispręsti, kaip mes norime ateityje ją gyvendinti. Galbūt tai atrodo ir savaime suprantama, bet mes tikrai turime užtikrinti intelektinės nusavybės teisų tinkamą apsaugą. Jei to nepadarysime, negalėsime tinkamai naudotis viskuo, prie ko esame įpratę. Taip pat autoriai, kuriejai, muzikantai, rašytojai yra tuo suinteresuoti. Jeigu neužtikrinsime jų teisų apsaugos, jie negaus savo uždarbio nors tai ir skamba dramatiškai, bet iš tikrųjų tai svarbus klausimas. Ir ponė Reda apie tai kalbėjo, minėdama, kad reikia nagrinėti teisų įgyvendinimą konkrečioje teritorijoje. Tai tampa ypač aktualu, nes padėtis yra labai nevienoda skirtingose teritorijose, šalyse. Pavyzdžiui, audiovizualinės ir, ir muzikos pramonės atstovų požiūriai į šios klausimus yra labai skirtingi. Taigi mums reikia nepamiršti pamatinių principų, siekia užtikrinti pagrindinių ir autorių, tai, autorių ir gretutinių e, teisų, autorių teisės. Um. Pane Kononinį, ačiū pirmininkė. <clears throat> Kaip šešėlinė pranešėja, Nuo EPP frakcijos aš tikrai noriu aktyviai dirbti. Šio klausimu aš pritariu daugumai punktų, kuriuos jūs pabrėžėte. Manau, kad šitoje, šitame pranešime turėtų būti kalbama apie nuolatos besikeičiančias technologijas, per kurias bus galima naudoti šiomis paslaugomis. Ir atvirai kalbant, žiūrint, peržvelgiant šios dokumentus, pirmiausia, man kilo klausimas, ar iš vis įmanoma kada nors tinkamai reglamentuoti šią sritį ir atsižvelgti į nuolatos besikeičiantį technologijų pasaulį. Norėčiau pabrėžti keletą principų. Suprantame, kad mokslo tyrimai ir inovacijos toliau skatins Europos ekonomikos augimą. Tokio pobūdžio teisės aktas turėtų skatinti privačias investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas, saugoti idėjos kurieje, bet taip pat ir užtikrinti, kad paslaugos ir prekės būtų prieinamos vartotojams. Tie pasiūlymai, kurie yra pateikti šiame E, projekte turėtų būti taip suformuluoti, kad būtų galimi pritaikyti nuolatos besikeičiančiai, besivystančiai e, inovacijų ir technologijų rinkai. Taip pat reikia nepamiršti vartotojų lūkesčių <clears throat> ir poreikių, kurie taip pat keičiasi nuolatos šioje srityje. Greičiausiai šio pranešimo pagrindas e, bus tai, kokią pusiausvyrą sugebėsime pasiekti tarp mokslo tyrimų ir inovacijų skatinimo, tai yra idėjų, kuriejų saugojimo apsaugos ir pačių tiekėjų apsaugos ir vartotojų lūkesčių ir poreikių. Manau, kad čia ir bus pats pagrindinis visų pasiūlymų šiame pranešime elementas. Ačiū, ponė Kavada. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolegos, ypatingai ką sakė ponė Hannibal. Nereikėtų padaryti baisios istorinės klaidos. Nereikėtų manyti, kad modernizavę prieigą prie kultūrinių prekių ir paslaugų prisidėsime prie kultūrinės visuomenės, kultūrinės rinkos kūrimo kultūros nėra be kultūros ekonomikos. Visada bus tokių, kurie sugalvos, kaip atsikasti tos rinkos dalį kitais būdais, bet mes plačiai atidaryt, atvertumėm duris dominuojančiai anglakalbiai kultūrai E, čia turiu omenyje amerikietišką kultūrą, nes britų kultūrą priskiriu Europos kultūrai. Kalbame apie laisvą prieigą. Ar yra laisva prieiga paprastoje parduotuvėje? Ar galime užėti į parduotuvę, pasimti obolių ir nesumokėjai išeiti? Kyla esminis pavojus, Europos komisijoje, tai būtent, kad ir, ir su šita grėsme reikia kovoti visomis priemonėmis. Norime, kad Europos kultūros, nes kiekviena šalis turi savo kultūrą, mūsų žemynė, kad šios kultūros būtų jų sąlygos, sklaidos sąlygos būtų suvienodintos. Bet vis tiek kyla didelis pavojus, kurio negalima pamiršti tas pavojus, kad viskas turėtų būti nemokama. Ne, taip neturėtų būti. Tie, kurie teigia, kad viskas turi būti nemokama, visgi už kompiuterį susimoka, neišsineša tiesiog taip iš parduotuvės. Taigi, tai yra be galo politinis klausimas, tiek politinis, kad jis turės įtakos mūsų demokratinių šalių vidiniam veikimui. Mes e, puoselėjam politinę kultūrą, mes puoselėjame bendro sugyvenimo tradicijas, e, savo demokratijos šaknis ir turime jas ginti visame pasaulyje. Į mus juk visi mm, žiūri kaip į pavyzdį. Europoje yra, Europa turi dvi galimybės. E, arba viską paleisti lik ir viena linkme, aš prieš tai pasisakau, e, plenarinė sesija mes turime daugumą, kuri pasisako prieš ir antra galimybė yra, kaip jau esu sakęs kitose posėdžiuose, tai mes esame kaip tie, kurie turi naftos išteklių vykstant karams, bet praturtėjo ne jie, o tie, kurie buvo apsukresni. Manau, kad visame Europos žemynė turėtų būti tinkamas šitos ryties reglamentavimas tam, kad rinka padėtų puoselėti kultūro, kultūros sritį. Ačiū, ponas Kistel. Akivaizdu, kad e, šio laikinė autorių teisų sistema yra būtina, jeigu norime šią sritį skatinti. Bet reikia nepamiršti vieno svarbaus aspekto. Kultūros sektoriuje yra keturi pagrindiniai žaidėjai - kūrėjai, produceriai, prekiautojai ir vartotojai šiuo metu būtent prekiautojai turi dominuojančią poziciją ir jie kūrė monopolius skaitmeninėje visuomenėje. Jie susižeria visą pelną ir kaip ponė Hannibal jau minėjo, turim nepamiršti kūrėjo. Reikia tinkamos autorių teisų sistemos, kad būtų apsaugoti kūrėjai, nes būtent į jie kūrė kultūrą. Jų pozicijos turėtų būti stiprinamos sukūrus naują autorių teisų sistemą. Toksai yra mūsų uždavinys, jeigu norime pasiekti pusiausviros tarp e, kūrėjų, producerių, prekiautojų ir vartotojų. Tai yra mūsų didysis uždavinys. Jeigu norime skurti kultūros ekonomiką, reikia kovoti ir prieš piratavimą. Autorių teisių sistema yra labai svarbi priemonė kovojant prieš e, piratavimą. Todėl reikia sustiprinti tą sektorių. Ačiū. Pone Garinga. Ačiū pirmininkė. Pritariu daugumai kolegų minčių Tik norėjau pabrėžti vieną dalyką. Kultūra šiais laikais nėra nišinė veiklos rytis, kurią reikėtų saugoti, rūpintis dėl įvairiausių priežasčių, taip pat ir tam, kad išsaugotumėm nacionalinę tapatybę. Kultūra yra ten kuriamos darbo vietos. kultūros pramonė yra vystoma. Ir jeigu mes harmonizuosime tą pagrindinę kultūros rinką, bet viskas, kas yra internete, kas prekiama, ko prekiama internete, bus padalinta 28 e, e, sektorius manau, tai vis tiek nepasieksime savo tikslo. Manau, kad reikia tą teritoriją pakelti iki ES lygio. Kitaip skaitmeninė rinka neveiks. Aš čia kalbu ne tik apie knygas, įraš, muzikos įrašus, bet ir, tarkim, apie planšetės, kopijavimo aparatus ir kitas e, priemonės, kurias galime kažką atsisiųsti, atsispausinti ir taip toliau. Pavyzdžiui, mano planšetė e, yra pritaikyta, kad galėčiau irgi atsispausdinti, kopijuoti turinį. Taigi, kyla nauji iššūkiai, kurie labai tamprai susiję su ekonomikos plėtra ir rinka. Tai yra daug platesnis aspektas nei tiesiog autorių teisų aspektas. Ir jisai nėra nesuderinamas su naujosiomis technologijomis. Juk turime autorinių teisų įstatymų, kurios, kurie yra gyvendinami valstybėse narėse, bet pati sistema neveikia. Būtent e, todėl <clears throat> taip aktyviai neteisėtai yra kopijuojamas turinys. Būtent todėl reikia sustiprinti autorių teisų sektorių, autorių teisų apsaugos sektorių, taip pat ir informacinių kompanijų srityje. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš turiu savo nuomonę šio klausimu. Pritariu iš principo tam, kas yra pasakyta apie kultūros ekonomiką, bet visgi turiu tam tikrų lūkesčių dėl to, kaip kalbam apie šią problemą, kaip apie tokią fundamentalistinę problemą. Pirmiausia, norėčiau paklausti, kokiu, kokia ekonominė nauda, e, kokią e, naudą Servantesas, Petrarka, Petrarcha, Rubensas, Van Gogas ir kiti gavo iš savo darbų. Visi senieji kuriejai, kokios ekonominės naudos jie gavo. Man atrodo, kad mes šiek tiek e, pasimetėme ir pradedame suprekinti kultūrą. O pasiekmė bus tokia, kad e, didžioji dalis vartotojų atitols nuo kultūros kūrinių, nuo kultūros. Jei ekonominėmis priemonėmis apsunkinsime vartotojų prieigą prie kultūros, Mm, pasieksime tik vieno, kad gera muzika ir gera literatūra taps tik tai elito privilegija. Man atrodo, kad internetas atvėrė duris tam, kad kultūrinį turinį vartotų masės. Atvėrė duris, kad kultūros vartojimas atvertų tolimesnius horizontus, kad uh, užgimtų naujas žmogus, išsilavinęs žmogus, kuris klausosi įvairiausių uh, epochų muzikos įvairiausiose aplinkose. Ir taip pat e, per kompiuterį internetu gali perskaityti įvairiausių literatūros kūrinių, kurie anksčiau būdavo prieinami tik tai tam, kuris turėjo pinigų įsigyti knygą. Man atrodo, kad reikia ieškoti pusiausviros. Neprituriu ponui Kavadai, kai jis lygina kultūrinį e, kultūros kūrinį su oboliais ar kažkokiam kitom daržovėm. Ne. Jeigu nori nusipirkti obolių, turime nueiti į turgų, o, o meno kūrinys yra pasiekimas per internetą. Ir tai yra nuostabus pasiekimas. Jis keičia žmogų, jis keičia visuomenę, jis keičia civilizaciją ir mūsų planetą. Nereikia bijoti naujovių. Priešingai naujoves reikia skatinti nes dar niekad anksčiau nesame turėję tokios plačios prieigos prie meno kūrinių. Anksčiau tik tai elitas turėjo prieigą prie tokių meno kūrinių. Taigi tas, ta kultūros e, socializacija yra labai teigiamas aspektas ir jo negalima sugriauti, suprekinant meno kūrinius. Visai kas kita yra piratavimas, kai yra pavogiamas meno kūrinys ir parduodamas ar kitaip platinamas siekiant gauti pelno. Čia turime būti griežti. Bet jeigu man uždraus klausytis Hendelį, Bethoveną ar dar kažką namuose per internetą, tikrai priešinsiuos, nes aš sumokėjęs už kompiuterį įgyju prieigą prie interneto Tuo labiau, kad tokios, tokios muzikos vertė yra neįvertinama šiais laikais, bet kas gali mėgautis tokiais nuostabiais meno kūriniais ar žiūrėdami paveikslus internetu, ar skaitydami knygas, ar klausydamėsi muzikos, kurią labiausiai mėgsta. Uh, thank you, Mrs. Rozier. Pone Rozier. Ačiū, ponė pirmininkė grįžtu prie klausimo, bandant išsiaiškinti, ar kultūrinės, e, kultūros vertybės turi kažkokią komercinę vertę ir kalbant apie e, prekybą kultūrinėmis vertybėmis, tenka konstatuoti, kad, kad yra, egzistuoja jų ekonominė vertė. Tai nėra tokia pati prekė kaip kitos prekės, bet tai yra, negalima sakyti, kad tai yra gerybės neturinčios ekonominės vertės ir kad jomis galime nemokamai disponuoti. Manau, kad turime būti budrus e, nagrinėdami šį klausimą, šį, tai, šį, šį pasiūlymą ir, ir, ir nepamiršti ir politinės, uh, intelektinės, kul, kultūrinių gerybių vertės. Uh, mes kalbame apie bendrą mūsų paveldą ir galimybę laisvai jais naudotis, tačiau kūryba, kūriniai yra ne tik tai, kas buvo sukurta praeitėje ir dabar sukuriama darbų Europoje. Ir būtų tikrai gaila, kad leidus tarpininkams susis, susižerti visą pelną už prekybą kultūrinėmis vertybėmis, mes pakenktume kultūriniai terpiai, kuri yra, pakank, kuri yra ypač turtinga Europo ir dabar klesti. Ačiū. Uh, thank you very much. Uh... Ačiū. Išgirdome paskutinį kalbėtoją iš mūsų sąrašo dabar, ponia Rever. Dėkoju kolegoms, išgirdau svarbių pastabų. Svarbių dalykų pasakė šešėlinė pranešėja Hannibal. Būtent, kad reikia autoriams ir menkams suteikti įvairių paskatų, kad jie būtų suinteresuoti kurti. EPRS šį klausimą taip pat nagrinėja. E, mums reikėtų daugiau duomenų apie tai, kokios paskatos yra veiksmingiausios. E, jūri komitete mes nagrinėjame idėjas, kokios paskatos yra tinkamiausios. Pritariu ponui Kabada, kad reikia užtikrinti ir prieigą prie kultūros darbų, bet taip pat ir užtikrinti atlygį meno kūrėjams. Kolega minėjo, kad dažnai toje grandinėje atsiranda daug tarpininkų tarp žiūrovo ir autoriaus. Turime užtikrinti kad atlygis galų galia pasiektų autorių ir būtų sąžininkai paskirstytas. Tam reikia skaidrumo, skaidrumo tų organizacijų, kurios renkia, renka mokesčius. Taip pat reikia numatyti lengvą registracijos procedūrą autoriams. Pone Komodinį, EPP, šešėlinė pranešėja pabrėžė mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbą. Europos parlamentas yra prieėmęs svarbių sprendimų, pavyzdžiui, dėl laisvos prieigos kūrinių paskelbimo ir planų iki 20 metų. Problemų dar išlieka dėl autorių teisių tokioje srityje kaip Europos E, mokslininkų, tyriejų konkurencingumo, dėl atviros tekstų paieškos. Čia mums reikėtų galvoti apie duomenų bazių direktyvos peržiūrą. Aš sutinku, kad autorių teisės reikėtų sieti ne tik su technologiniais pokyčiais. Thank you. su bendraja skaitmeninė rinka yra susijęs teritorialumo klausimas. Šiuo metu trūksta skaidrumo. Priimdami teisės aktus mes turime užtikrinti, kad interneto naudotojai aiškiai žinotų, kas leidžiama, o kas ne. Aš dėkoju Jums už šį pirmąjį pastabų raundą ir mielai bendradarbiausiu su jumis e, rengiančiai pranešimą. Ponas Kavada. Ačiū. Aš norėčiau visus informuoti, kad darbo grupė dėl autorių teisių pradės darbą Strasbūre ir pirmajame mūsų susitikime taip pat bus ir komisijos narys Otingeris. Uh, uh, Ačiū, dabar pereiname prie 25 darbo tvarkės punkto kalbės ponė Rozier. Merci, prezident. Ačiū, pirmininkė. Noriu pristatyti pasiūlymą parlamentui parengti pranešimą savo iniciatyvą dėl komisijos žaliosios knygos, dėl e, galimybės geografinės nuorodos apsaugą taikyti ne žemės ūkio produktams. Kaip žinote, ES yra daug e, pagaminame daug produktų, e, remiantis tradicinėmis e, technologijomis, e, pavyzdžiui, kararos, marmuras, taip pat škotiški tradiciniai austi pledai. Būtent sukauptų žinių dėka ir kadangi tai yra kokybiški produktai, kurie kuriami tam tikroje kultūrinėje terpėje, yra tradiciniai gaminiai ir jų padėtis yra, jų situacija yra dviprasmiška. Dažnai vartotojams jie prista, siūlomi kaip vietos, kaip tipiški tradiciški vietos gaminiai, tačiau dažnai vietoj tikrų gaminių siūlomas, siūlomi prastos kokybės padirbiniai. Ir Taip pat e, tai iš esmės kenkia tų, tų tikrų, aut, autentiškai pagamintų tokių uh, gaminių įvaizdžių ir prestižui. Ir jų, tokiems gaminiams, tokiems produktams negalioja apsauga, galioja tik tai uh, mm, amatininkų paga, pagamint, pagamintiems dirbiniams numatoma apsauga. Uh, ir todėl siūloma kurti panašią kaip ir geografinių nuorodų e, apsaugos sistemą, kuri galiotų nežemės ūkio produktams. Komisija 2013 balandžio mėnesį paskelbė e, studiją, kur aptarti tokie produktai ir ten analizuojama, ar bendra geografinės nuorodos apsaugos sistema turėtų būti kuriama es mastu. E, žalioje knygoje toliau e, tęsiamas tos studijos pristatymas. Kas ten konstatuojama? Ap, apžvelgta 15 valstybių narių egzistuojusi apsaugos sistema, tačiau konstatuojama, kad joje yra spragų, nes ji ne, negalioja visoje es teritorijoje. Ir tai yra apsauga taikoma visiems gaminiams E, ir tai apima, toje sistemoje yra įvairiausių kitų sistemų elementų. Ta sistema nėra, neužtikrina vienodos apsaugos, nes valstybės narės kai kur skirtingai taiko priemonės, kai kur tik tai sektoriams, kai kur e, atskiriams sektoriams, kai kur visiems sektoriams. Ir kadangi ta sistema yra tokia, taip netolygiai gyvendinama, tai ypač kelia problemų įmonėms, ypač mažoms įmonėms, kad e, joms bandant užsitikrinti savo pagaminamo produkto apsaugą, tai dažnai susijęs su e, dideliais kaštais, dažnai neįveikiamais. Ir, ma, ir konstatuojama, kad geografinės e, nuorodos apsaugos sistema, jos bendras dėgymas ES būtų naudingas visiems, nes, toks, nes ta sistema užtikrintų e, produktų kokybę, jų kilmę, e, taip pat būtų išspręsti papildomų kaštų klausimai tiems, kurie gamina tuos produktus, būtų suteikta galimybė išlaikyti mm, užimtumą konkrečiose teritorijose, taip pat geografinių nuorodų apsaugos sistema uh, E, užtikrintų, kad būtų puoselėjamas kultūrinis paveldas, taip pat tai prisidėtų prie turizmo skatinimo e, regionuose, kurie kai kuris atvejs yra atokus regionai. Taip pat tai būtų produkto, tai užtikrinta produkto apsauga ir vidaus rinkoje ir ta apsauga būtų vienoda visoje Europos Sąjungoje ir tai užtikrintų papildomą e, papildomą privalumą e, pristatant mūsų gaminius už ES ribų. Pavyktų užtikrinti papildomus 20, pritraukti 25 procentus papildomų įplaukų. E, tai taip pat už, užtikrintų reikalingą produkto atsekamumą. E, nes tie gaminiai gali būti gaminami tik, tik konkrečiose vietovėse. Vartotojams būtų daugiau galimybių rinktis, įsitikinti, kad gaminys, kurį jie įsidėja, tik tai yra būtent autentiškas. Ši apsaugos sistema taip pat leidžia klasifikuoti gamintojų grupės. O kalbant apie nevienodą sistemos dėgymą valstybėse narėse, reikėtų skatinti, reiktų patvirtinti nuostatas dėl vienodo teis, teis, teisiklių dėgymo visoje Europos Sąjungoje. Taigi visų pirma reiktų, kaip sakiau, kurti visuotinę sistemą, reikėtų steigti uh, ES masto registrą, nes tai susijęs su teisėmis numatytomis pagal geografinę nuorodos, geografinės nuorodos apsaugos sistemą. Taip pat e, sumažėtų administracinės išlaidos, nes egzistuotų vieninga sistema. Tekėjai reikėtų tik tai pasitelkti tą sistemą įmonė turėtų galimybę e, atitinkamai derinti gamybos procesą ir suteikti gamintojams galimybę taip pat pasinaudoti šią sistemą. E, kalbant apie konkrečią teritoriją, ties tos sąsajos turėtų būti griežčiau užtikrintos. Taip pat reikia nepamiršti ir kitų susijusių teisių. Su... Ir jeigu būtų užtikrinta tokių produktų apsauga ES mastu, mes, užtik, mes aps, išsaugotume savo paveldą, taip pat prisidėtume prie darbo vietų kūrimo ir ES ekonominio augimo. Siūlau šį klausimą nagrinėti e, taip pat turint omeny žemės ūkio produktų e, sistemą ir jos apsaugą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje galiojanti e, ši sistema, ypač e, pieno srities, pieno produktų apsaugai, padeda užtikrinti dides, gana spartų darbo vietų augimą. Pavyzdžiui, galiu, galiu paminėti Bajono kumpį. 2008-aisiais e, šio kumpio gamybai pavyko, gamybos srityje pavyko užtikrinti gana spartų darbo vietų augimą. Ir užbaigdama norėčiau pasiūlyti numatomą darbų tvarkaraštį pranešimo svarstymas galėtų vykti saus, 2015 sausio pabaigoje 20. Pakeitimus reikėtų teikti iki 30-osios, jų nagrinėjimas vyktų vasario 20-24 dienomis. Thank you very much. Ačiū. Tai... Ai. Any requests for the floor? I do not see. Niekas. Ne, ponas Kavala, prašau žodžio. Koleg, monsieur le président, je veux appuyer fort. Kolegos, norėčiau akcentuoti e, šio šio klausimo svarbą. Noriu pasakyti, kad tas sektorius nėra ginamas, kad jis yra tikrai, kad jame slypi neišnaudotas potencialas ir aš žinau, kad čia kalbame apie sektorių, kurie, kuriame gaminami gaminiai, kurie yra brangus daugelį iš jūsų, todėl to, to, to, tokia pozicija remiantis reiktų jį nagrinėti uh, I guess. Ačiū. Manyčiau, kad uh, pirmasis apsikeitimas nuomonėmis įvyko. 26. darbo tvarkės klausimas perkeltas į vėlesnį posėdį, tačiau mums liko 8 ir 9 punktai iš vakarykščio posėdžio. Dabar aš teiksiu žodį pranešėjai, ponai Kavda. Oh, Kalbėsiu tikrai trumpai, pirmininkė. Kalbant apie santokų registrą ir sutoktinių turto teisinį režimą, e, taryba turės priimti paskutinį sprendimą ir parlamento indėlis šiais klausimais tuo tarpu yra baigt jau užtikrintas, mes laukiame tarybos sprendimo, bet tačiau kadangi šie klausimai yra aktualūs ir svarbus daugeliui, tai yra tarp valstybinio masto klausimai, mes raginame E, taryba dar kartą susirinkti posėdį. E, tai turėtų būti 25 e, valstybių atstovų posėdis, nes trys valstybės Junktinė karalystė, Danija ir Airija yra nusprendusios taikyti išlygą ir, nedis, ir nebalsuoti, kuomet primami klausimai iš šios ryties. Tai yra gana neįprasta situacija. Uh, mist, uh, Mr. Taip, iš tiesų, ponas Duda. Pirmingė. Atkreipsiu dėmesį, kad šio klausimu esama įvairiausių abejonių kai kuriuose valstybėse narėse šiame kontekste labai svarbi subsidiarumo taisyklė. Registruotojų partnerystė nebūtinai visose valstybėse egzistuoja, o nustatant reglamentus visos ES mastu, tie reglamentai taptų privalomi visoms valstybėms narėms, net ir, to, net ir toms, kuriuose registruotos partnerystės nėra. Štai kas sukelia bejonių. Lenkijos, Rumunijos ir Italijos parlamentai arba senatai jau atkreipė jūsų dėmesį į šią problemą. Taip pat ir mano valstybės problema yra tuo, mano valstybės vyriausybė yra tuo klausimu pasisakiusi. Susiklosto paradoksu, paradoksali situacija. Valstybės, kurios šios sistemos neturi, turėtų pripažinti registruotą partnerystę, jeigu jinai registruoto kitoje valstybėje. Pone Haudela. Ačiū, pirmininkė. Mano nuomonė yra kitokia. E, pagrindinių teisių agentūra teigia, kad yra netitikimas ir mm, diskriminacija lyginant registruotas partnerystės ir santokas. Ir norėčiau paklausti, ar taryba nagrinėja šį klausimą, kad neatsidurtume diskriminacinėje situacijoje. Visos poros ir susituokusios ir registruotos partnerystės turėtų būti vienodai traktuojamos pagal įstatymą. Pirmininkančios Italijos vardu ponas Bruno. Pirmininkė, reiktų visiems gerai suvokti, apie ką čia kalbame. Uh, dėl pranešimo jau balsavome, viskas, viskas nuspręsta. Ir vienintelė galimybė kažką išsiaiškinti yra tik tai iš, iš gavus tarybos nuomonės, išklausus tarybos nuomonės. Buongiorno a tutti, grazie Presidente per avermi dato la parola. Um... Labadiena, ačiū už suteiktą žodį. Taryboje vyksta diskusijos, pirmininkaujant Italijai. Jos vyksta dviejose darbo grupėse. Darybos nelengvos. Patys šiandien įstikinote, kad šie klausimai kontroversiški. Vis dėlto taryba aktyviai dirba ir mes pateiksime pranešimą apie situaciją, apie dėrybas. E, tai padarysime gruodžio ketvirtą poryt. Tiems nariams, kurie reiškia būkštavimų, trumpai noriu atsakyti apie diskriminaciją. Nes kai, kurios, kai kurie nariai būkštavo dėl diskriminacijos. Teisės akto tekstas buvo atnaujintas, Italija pateikė tekstą svarstymams. Mes stengiamės, kad abiejose tekstuose būtų nustatyti vienod, vienodi paraleliniai standartai, kad būtų numatytos garantijos, kurios užkirstų kelią bet kokiai diskriminacijai arba skirtumams tarp tų dviejų skirtingų partnerystės institutų. O dėl jurisdikcijos ir dėl taikytinos teisės pasirinkimo, tai dabartinėse dviejų tekstų versijose mes, manau, tikrai sugebėjome panaikinti bet, ko, bet kokius diskriminacijos požymius. Господин председател, уважаеми колеги, решенията по въпрос... Ponas Radėv, ačiū pirmininkė. Sprendimai dėl santokos teisių ir turto, dėl partnerystės, visa tai labai aktualu Europos piliečiams. Europos Sąjungoje vis daugiau porų naudojasi laisvo judėjimo teisėmis. E, vis daugiau porų sudaro žmonės iš skirtingų valstybių. Daugiau kaip 60 milijonų e, asmenų yra sudarę tokias partnerystės arba santokas, nemažai iš jų ir išsiskiria. Ir tuomet bylą pasiekus teismui iškyla klausimas, koks kokia teisė taikytina jų skirybų atveju paskirstomam turtui. Tenka pasirinkti taikiną teisę, kompetitingą teismą, taip pat kartais iškyla problemų dėl teismų sprendimo e, pripažinimo ir vykdymo. Skirtingos valstybės narės taiko skirtingą teisę, Dėl to prasideda vadimasis teismų turgus. Tai sukuria teisinio neiškumo, pats teismo procesas kainuoja brangiau. Jei tenka pasidalyti turtą, skirybų arba mirties atveju. Tikimės, kad taryba atsižvelgs į parlamento balsavimą ir rekomendacijas priimtas praeitais metais. Taip pat bus atsižvelgta į mūsų komentarus dėl paveldėjimo ir dėl Briuselio pirmojo reglamento. Valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė spręsti dėl turto, dėl turto pasiekmių, tačiau nebūtinai dėl registruotos partnerystės. Valstybės narės neturėtų būti verčiamos sukurti registruotos partnerystės institutą savo valstybėse. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau grįžti prie situacijos taryboje. Jūs pernelyg diskretiškai paminėjote tam, tam tikras šalis taryboje Prašau kalbėti konkrečiau, čia neturėtų būti jokių paslapčių. Ponas Bruno, gal jūs galėtumėt patikslinti tą informaciją. Ačiū pirmininkė. Aš ką tik minėjau, kad tarybos pranešimas apie situaciją bus paskelbtas poryt. Ten jūs galėsite perskaityti atskirų valstybių pozicijas ir suprasite, su kokiamis kliūtimis susidūrėme tose itin opiose dėrybose. Aš pagydaučiau visą tai paskelbti poryt. Ačiū pirmininkė, sako ponas Pintu. Aš vakarykščiame posėdėje nedalyvavau. Bet panašu, kad čia bandoma pakeisti šešėlinius pranešėjus. Mes kalbame apie elementarią žmogaus teisę, tai yra teisę pasirinkti partnerį, su kuriuo norima sukurti visą gyvenimą trunkančią partnerystę. Tai elementari žmogaus teisė, pasirenkant savo partnerį, moterį ar vyrą. Ir panašu, kad kai kurios valstybės eh, nesilaiko šitos linijos. Jei aš pageidauju sukurti partnerystę su vyru, valstybė neturėtų man trukdyti, nes tai mano fundamentali teisė. Turėtume atvirai kalbėti apie šias problemas. Tai yra pagrindinių teisų pažeidimas, kai valstybė trukdo asmeniui susituokti, nesvarbu su kuo. Šiuo metu santokos reglamentavimo režimai priklauso nuo valstybių narių, varijuoja skirtingose valstybės narėse, net kalbant apie heteroseksualias santokas turėtume pradėti nuo pačių pagrindų, nuo pat pradžių. O Esminis principas yra štai koks. Santoka yra tam tikras institutas, kurį žmogus kūrė dėl politinių, ekonominių ir socialinių priežasčių. Jis neturėtų būti kaitaliojimas per nelik dažnai. Jei teigiate, kad valstybė gali kištis į šitą santokos institutą, tai yra pagrindinių teisių pažeidimas. Į jį neturėtų kištis e, bažnyčia, nei katalikų bažnyčia, nei islamas, nes tai skirtingos koncepcijos. Pavyzdžiui, pagal islamą leidžiama poligamija. Tačiau Pagrindinis principas yra štai koks. Nei moteriai, nei vyrų neturėtų būti draudžiama pasirinkti, kokios partnerystės jie, jie pageidauja, nes tai būtų žmogaus teisų pažeidimas. Santokos režimai yra svarbu, tačiau į viską reikėtų pažiūrėti iš žmogaus pagrindinių teisių perspektyvos. Jei teigiama, kad e, vyras negali susitokti su vyru ar moteris su moterim, tai yra pažeidimas pagrindinių teisių. Pirmininkas e, pasisakė visi norėjusiai, dabar ponas Kavada. E, Ačiū pirmininkė ir mm, dėkoju kolegoms už tai, kad e, išsakė savo nuomonės, kad susilaukėme tam tikros reakcijos. Visų pirma, norėčiau parašyti, paprašyti ponios Rezier. Pasinaudoti jos pristatyto klausimo e, formatu. Mes laukiame, kad Italija perimtų pirmininkavimą, nes apžvelgėme e, padėtį ir, ir, ir Italija nori vaidinti svarbu vaidmenį šioje srityje ir praeis beveik 60 metų vidaus rinkos kūrimo. Mes pasiekėme daug įvairiose srityse, teisių, sveikatos, tačiau mums nepavyksta užtikrinti tokį patį statusą. Uh, um, teisėms, kurios yra labai aktualios, apie tai kalbėjo ponas Pintų ir ponia Hautala, užtikrinti tokią pat apsaugą e, valstybių narių gyventojams, užtikrinti tokią pačią jų laisvių apsaugą, nes kai kurios valstybės nenori pradėti diskusijų dėl teisų harmonizavimo. Tai nėra kažkokios, kažkokie tai tabų, bet žinoma, visada iškyla sunkumo, aš su, dėl to su jumis sutinku. Mane nuvilia tai, kaip e, kokį vaidmenį vaidina šalies vyriausybė šiuose dėrybose, iš kurios aš tikrai daug daugiau tikėjosi. Žinoma, e, požiūris Europoje į šį klausimą yra nevienodas, kai kur yra konservatyvesnis ir nežinau, kaip, kažkaip reikia spręsti šį klausimą, pajudėti iš e, aklavėtės. Jei žmogus išvyksta į, į, su savo partneriu partneriai į kitą šalį, ten gyvena, turėtų tikėtis, kad ten bus užtikrintos tokios pat jos ar jo teisės. E, šalis, kurios taiko išlygą e, šiems klausimams, taip pat turėtų dalyvauti dėrybose, nes kalbame apie bendrą erdvę ir na, dėl, dėl neveiklumo aš kaltinu tuos, kurie nusiteikia pasyviai šio, šio klausimo nagrinėjime, kurie leidžia viskam taip ir likti, niekam nesikeisti, išlaikyti tą status quo. Ponas Bruno, trumpai atsakysiu ponui Kavada. Supraskite mane teisingai. Taryboje vyksta darbas žengti rimti žingsniai į priekį, palyginus to, kokia situacija buvo prieš porą mėnesių. Šiuo metu delegacijoms pateikėme kompromisinį tekstą atsižvelgdami į valstybių pageidavimus, ir būkštavimus. Nepamirškime, kad tuos du dokumentus reikia patvirtinti vienbalsiai. Ta pažymėjo ir ponas Kavada. Pasiekus vienbalsiškumo galima žengti kitus žingsnius. Reikia elgtis atsargiai ir išmintingai. Nenorime pakengti tų dviejų pasiūlymų ateičiai. Mūsų kompromisinėme valstybėms pateiktame tekste yra įvairiausių nuostatų, kurios patikslina santyki tarp nacionalinių institucijų ir reglamento. Tai yra standartai, jurisdikcijos ir taikinos teisės pasirinkimas. Minėjau, kad bandėme pašalinti nuostatas, kurios galėtų diskriminuoti tarp tų dviejų skirtingų e, partnerystės rūšių, santokos rūšių. Nuostatos, kurias aš miniu, nekenkia ekonominių požiūrių ir nekenkia tiems dviem skirtingiams institutams. Aš noriu jūs nuraminti nuraminti tuos, kurie čia reiškia būkstavimų. Mes tikiu e, parengėme tinkamus tekstus ir galėsime juos greitai patvirtinti. Ačiū. Šio ryto programą baigiame ir susirinksime šioje salėje vėl 3 val. po pietų. Ačiū už dalyvavimą.